susitikimo metu e, kitas pranešimas Švedijos e, atitinkamos institucijos e, nurodė, kad Jakobas Dalundė keičia Peterį Eriksoną nuo Liepos 7 2016 metų. Taigi, sveikinu naująjį kolegą, kuris taps pilna teisų parlamento e, nariu.